yra klausimas žodžiu su debatais dėl bendrijos geležinkelių sistemos saugumo ir sąveikos. Pirmajam suteiksiu žodį klausimo autoriui ponui Brianui Simpsonui. Penkias minutės kalbėti. Ačiū pirmininkė, kalbu transporto ir turizmo komiteto vardu ir man didelė garbė pristatyti šį žodinį klausimą kuris kilo dėl pastarųjų įvykių Italijoje ir Niderlanduose, kurių metu žuvo aukų. Taip pat norėčiau pasakyti, jog geležinkelis vis dar išlieka viena saugiausių transporto, vienas saugiausių transporto būdų. Taip pat mano komitetas siekia užtikrinti, kad taip ir liktų ateityje, todėl mes ir teikėme šį žodinį klausimą. Europos parlamente mes girdime, jog geležinkelių sauga visuomet susilaukia rimto dėmesio. Ir Europos parlamentas jau daugelį metų teikia iniciatyvas geležinkelių srityje. Vis dėlto mums kelia susirūpinimą tai, jog geležinkelių kompanijos ir nacionalinės vyriausybės nesugeba tinkamai veikti pagrindinėse srityse. Tai akivaizdu tuomet, kaip analizuojame pagrindinius teisės aktus ir ypač tokių teisės aktų įgyvendinimą tarptautinėje teisėje, kuri geriausių atveju yra e, išsibarščiusi, o blogiausių apskritai netitinka situacijos. Taigi, esama direktyva teigia, jog dabar esamos taisyklės ir standartai sudaro kliučių kuriant integruotą geležinkelių sistemą. Todėl kyla klausimas, ar šios nacionalinės taisyklės taip pat kelia pavojų saugumai. O ką galėtume pasakyti apie suderinamumą geležinkelių sektoriuje? Ar nacionaliniai barjerai trukdo pažangai vystytis šioje srityje taip pat? Ar geležinkelių pramonė tiesiog nenori pradėti taikyti saveikumo koncepciją? Kodėlgi Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos pažanga vyksta taip lietai? Ir ar ji bus įgyvendinta iki kitų metų pabaigos? Visi šie klausimai pirmininkė e, kaip tik ir yra pateikiami mūsų komiteto vardu. Taigi norėčiau išgirsti iš komisijos, kokie nacionaliniai barjerai šiuo metu trukdo vystytis pažangai saveikumo srityje ir kurios valstybės narės daugiausia kelia tokių kliučių. Taip pat ar komisija pasinaudos savo dispozicijoje esamais teisiniais įrankiais tam, kad užtikrintų, jog būtų vykdoma bendrijos teisė. Pirmininkė, aš žinau, jog egzistuoja problemos ypač krovininių sastatų saugumo srityje, tačiau visos šios problemos turi būti sprendžiamos taryboje, o komisija ir pramonė privalo sukurti uh, saugę, saveikę geležinkelių sistemą. Mano komitetas norėtų sužinoti, ar saugumo sritis, ypač krovininių sastatų sauga, e, pradeda būti netaip griežtai taikoma. Jeigu taip yra, tuomet mums reikėtų skubiai imtis veiksmų. Tačiau veiksmai, pirmininkė, taip pat privalo būti vykdomi taip pat ir integracijos bei saveikumo srityje, tam, kad mes galėtume įgyventinti geležinkelių visą potencialą ir kad krovininių sastatų sauga ir apskritai geležinkelių sistema išliktų. Dėkuoju uždėmesį. Dėkuoju ponui Simpson, dabar ponas Tajani komisijos vardu. Dėkuoju ponė pirmininkė. Prieš pradėdamas diskusijas norėčiau pasakyti vieną dalyką. Kalb... Iš visų pirma, dėl nelaimių Italijoje ir Niderlanduose ekspertai turėtų pateikti savo išvadas ir tik tada mes galėsime kalbėti apie tai, ką galime pagerinti teisės aktų e, srityje, šioje srityje ponas Simpsonas paminėjo tuos du nelaimingus atsitikimus, e, tačiau nepaisant to mes e, esame jau šitą padarę, siekdami gerinti geležinkelio saugumą. ir e, lyginant su kitomis transporto rušimis, būtent geležinkelio saugumas Europoje yra žymiai geresnis. 2006 metais buvo patvirtintas geležinkelio paketas ir naujausia statistika rodo, kad e, rinkos atverimas šioje srityje neturėjo jokio neigiamo poveikio geležinkelio saugumui ir netgi priešingai geležinkelio saugumo srityje situacija pagerėjo. Aišku, mes turime stengti stengtis daryti viską, kad ir toliau e, tokia situacija būtų išlaikyta, e, nes e, per liberalizavimą dar daugiau rinkos dalyvių dalyvaus mūsų geležinkelio tinkle ir dėl to reiks užtikrinti atitinkamą kokybės standartą. E, geležinkelio agentūra e, E, su atitinkamomis suinteresuotomis grupėmis vykdė atitinkamus renginius, e, kuriuose buvo svarsoma apie tai, kaip būtų galima dar labiau mažinti riziką ir kaip būtų galima užkirsti kelią panašiems nelaimingiams atsitikimams ateityje. E, geležinkelio agentūra 2009 m. rugsėjo 8 dieną kartu su komisija vykdė e, atitinkamą renginį dėl saugumo ir mes čia kalbėjome apie geležinkelio iešmų saugumą. Ir e, ten e, tame renginėje dalyvavo atitinkami saugumo ekspertai ir jie 2009 m. gruodžio mėnesį turi pateikti savo išvadas. Tačiau mes turime kalbėti apie vagonų ir jų ašių tikrinimą. Tai turi būti vykdo, vykdoma valstybių narių lygmenių ir taip pat reikia kalbėti apie vagonų priežiūrą, kad galėtume siekti harmonizacijos šioje srityje. E, čia reikia kalbėti apie įvairius priežiūros aspektus, pažiūrėjau, apie matavimo metodus ir panašius dalykus. Ir E, po to, kai 2006 metais buvo atverta rinka, kiekviena geležinkelio bendrovė e, pati yra atsakinga už savo e, sastatų priežiūrą ir atrodo, kad dabar ta situacija nelabai pasiteisina, todėl yra svarbus yra sistemos sąveikos ir vagonų suderinamumo klausimas. Kalbant apie e, vagonų priežiūrą, čia Europos geležinkelio agentūra e, darys viską, kad būtų laikomasi direktyvos terminų ir kad iki 2010 metų įsigaliotų atitinkama sertifikavimo sistema. Papildoma kliūtis įgyvendinti šią sertifikavimo sistemą e, yra tai, kad geležinkelio bendrovės yra pačios atsakingos už savo e, redmenų parko priežiūrą. Todėl yra labai svarbu, kad būtų užtikrintas sklandus pereimas nuo senų monopolinių e, įmonių prie naujos sistemos, kurioje dalyvaus keli dalyviai. E, komisijos rugsėjo mėnesio komunikate, komunikate yra kalbama apie, e, apie e, tarptautinę riedmenų priežiūros institucija, kuri turėtų pateikti sąrašą harmonizuotų techninių reikalavimų, kad būtų įmanoma harmonizuoti standartų šioje srityje. Taigi mes turime atsisakyti tokios praktikos, kad būtų remiamasi tik tai nacionaliniais įstatymais ir kad e, būt, nebūtų galima naudoti tų riedmenų, kurie vienoje valstybėje jau turi leidimą. Mes turime siekti e, vagonų suderinamumo ir sąveikos, kad galėtume e, užtikrinti e, puikų rinkos funkcionavimą. Baigdamas norėčiau pakalbėti apie Europos geležinkelio eismo valdymo sistemą. E, ji yra susijusi su atitinkamu kilometrų skaičiu. Ir E, čia yra svarbus komisijos sprendimai, kurie buvo priimti 2008 metais, e, kuomet buvo nustatytos atitinkamos normos. E, tai buvo 2,3 norma ir valstybės narės šiuo metu dar stengiasi įgyventinti šią normą. Taigi mes esame kelyje į pažangą saugumo srityje. Taip pat buvo E, taip pat buvo siekiama e, aktualizuoti esamus geležinkelio maršrutus, kad jie būtų suderinti su, kad jie būtų priderinti prie naujų teisės aktų reikalavimų. 250 milijonų eurų 2009 e, metais buvo skirti Europos geležinkelio eismo valdymo sistemos gerinimui ir ypač informaciniai sistemai. Dėkuoju ponui Tajani, sako pirmininkas, dabar kalbėtų į frakcijų vardu norėčiau jūsų paprašyti, labai griežtai paprašyti laikytis laiko limito. Ponas Bach. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, esate teisus, geležinkelių teisiama, lyginant su kitomis transporto sistemomis yra labai saugi, tačiau be teigiamų aspektų e, šios rinkos liberalizacija buvo susijusi taip pat su susiskaldimu e, rinkoje, taip pat e, įvairių paslaugų tiekimo delegavimu reikia užtikrinti tinkamą saugumo kontrolę. Noriu paklausti, ar tos kontrolės yra pakankamai, ar yra pakankamai gerai kontroliuojama personalo paruošimas arba e, sertifikatų išdavimo sistema. Kokia yra situacija su e, bendra europinė, e, bendrais europiniais sertifikatais arba lokomotyvų vairuotojų europinėmis licenzijomis Manau, kad europinės nuostatos privalo būti visiems privalomos, negali būti keičiamos nacionalinės teisės aktais. Aš manau, kad ypatingai kalbant apie redmenų e, medžiagų naudojimą, reikia harmonizuoti teisinę bazę ir reikalavimus ir tai padėtų išvengti įvairių nelaiminės daugumos jų kyla e, siekiant sumažinti priežiūrą ir taip sumažinti priežiūros kaštus. Noriu paklausti, ar yra rengiamos europinės krovininių vagonų priežiūros e, tarnybos sistemos ir e, bendras sertifikatų išdavimas. Ypatingai situacija pasienio regionuose, manau, yra pakankamai sudėtinga ir noriu paklausti, kaip komisija ketina keisti dabartinę situaciją, darydama išvadas, ji turėtų nepamiršti socialinių aspektų. Boguslavas Liberačkis dabar. Ačiū pirmininkė ponė komisijos vicepirmininkė Tajani, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Brianui Simpsonui apskaitai už šį užduotą klausimą, jį pasveikinti su tuo, kad jo klausimas tapo mūsų diskusijos sudėtinė dalimi šį vėlų metą, tačiau gerai, kad apskritai dėl to diskutuojame. E, kalbėdami apie šį klausimą, mes kalbame apie bendrą Europos sistemos geležinkelių sistemą, tačiau kol kas ta sistema neegzistuoja, todėl kad e, kiekviena geležinkelių sistema turi savo e, tam tikrus techninius reikalavimus, pavyzdžiui, dėl e, elektros srovės, tai yra naudojama kintama ar nuolatinė elektros srovė. Ir iš tikrųjų geležinkelių sistemos Šiaurės Europoje ir Pietų Europoje yra panašios tik Lenkijoje ir Italijoje, visos kitos yra skirtingos. Taigi iš tikrųjų dabar pasinaudokime šansų ir e, pasinaudokime galimybę sukurti bendrą europinę geležinkelių sistemą. Ačiū ponui Liberačkui. Dabar Mich Michaelis Krameris kalbės. Pirmininkė, ponios ir ponai, saugumas yra labai svarbus aspektas, jam reikia skirti didžiausią prioritetą ir reikia išvengti tokių situacijų kaip Berlyne per pastarosius metus, kuomet siekiant pelno buvo sužlugdytas E, miesto vidaus traukinių susisiekimas, to netgi karo metu nebuvo galima padaryti krintant bomboms. 2007 metų sausio 1 dieną buvo primti atitinkami sprendimai dėl saugumo ir privalo valstybės narės tų reikalavimų laikytis, todėl privalome investuoti infrastruktūrą, į saugumą, pinigų, tam yra pakankamai, noriu Jums priminti, kad Europos mokesčių mokėtojams dėl e, to, Dėl e, aviacinio kūro papildomų mokesčių reikia sumokėti 40 milijonų eurų. Galėtume tos pinigus investuoti į geležinkelių sistemos saugumą. Ponas Enan, mėly kolegos. Atitinkamuose direktyvose yra atskirai kalbama apie asmenų ir krovinių pervežimą geležinkeliais. Prancūzijos stacija yra tokia, kad amžiaus pradžioje geležinkelių e, susisiekimo greitis buvo žymiai didesnis nei dabar, nes yra nepakankamai prižiūrimi geležinkelio, prižiūrimos geležinkelio atkarpos. Todėl mes privalome e, sugriežtinti saugumo reikalavimus geležinkelio srityje, nes dabar jie yra iš tikrųjų minimalūs. Ir turime pasitelkti visas bendradarbiavimo galimybės ES lygmenių tam, kad užkirstume kelią laukiniai konkurencijai, pagerintume taip pat ir darbuotojų e, situaciją Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Ačiū ponui NN, ponui Leifridis žodis vieną minutę kalbėti. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų niekieno, niekam nenustabu kad ten, kur yra liberalizuojama ir privatizuojama, padidėja įvairių nelaimingų atsitikimų galimybė, nes ten, kur siekiama e, didesnio, kaip įmanoma, didesnio pelno, taupoma darbuotojų atlyginimų sąskaita, darbuotojų kvalifikacijos sąskaita, nes įkainuoja pinigų, kontrolės sąskaita, nes už kontrolę taip pat reikia mokėti ir viso to e, galutinis rezultatas yra didžiulės viešojo sektoriaus išlaidos siekiant atstatyti tą situaciją ir gražinti ją į pradinę padėtį, kuri buvo prieš liberalizavimą ir privatizavimą. Komisarė, manau, kad mes pasirinkome neteisingą kelią. Kolega Bachas mano, kad reikia tik įdėkti geresnius saugumo ir kontrolės mechanizmus ir viskas pasikeis. Aš manau, kad mes e, pasirinkome neteisingą kelią, mums reikia užkirsti kelią tolimesnei liberalizacijai ir veikti veikiau priešingą kryptimį. Pirmkas, ačiū, Gydo Milaną dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Pone komisarė, mėly kolegos. Du aspektus norėčiau išskirti. Konkurencija negali lemti visko nes e, konkurencija negali didėti saugumo standartų sąskaita. Vietoj konkurencijos didinimo mes privalome griežtinti komisijos poziciją, taip pat ir Europos geležinkelių agentūros atžvilgių ši agentūra turi imtis žymiai aktyvesnių veiksmų tam, kad sumažintų geležinkelių sistemų skirtumus atskiriuose valstybėse ir tas sistemas labiau harmonizuotų. Nes būtent čia ir slypi visų problemų sprendimo raktas. Manau, kad situaciją galima būtų palyginti su oro susisiekimo e, situacija siekiant įdėkti tarptautinius standartus. Jūs minėjote, kad e, atitinkami nelaimingi atsitikimai bus ištirti, tačiau nepaisant to aš manau, kad ir jūs, ponė komisarė, užimdamas atitinkamas pareigas privalote aiškiai e, pasakyti, ko gali tikėtis tie, kurie patyrė tam tikrą žalą dėl patirtų nelaimingų atsitikimų geležinkelių sektorėje, nes, pavyzdžiui, aviacijos oro susisiekimo srityje visi šie dalykai yra labai aiškiai reglamentuoti. Dabar spontaniški pasisakymai, pirmasis Laslo Tiukiš. Galbūt kitų klausimų jūs pasisakysite, pirmininkas atsiprašo, jis pamanė, kad kolega dabar paprašė žodžio, simkėlė dabar kalbės. Pirmininkė, buvo pasakyta, kad 2009 metais šiai sritai buvo skirta 200 milijonų. Norėčiau, kad komisaras apsvarstytų šį finansavimo saugumo požiūrių. Geležinkelio sistemos veikia elektros pagrindu. Ir mano paties šalyje visos geležinkelių sistemos būtent taip ir veikia. Taigi mes siekiame, kad geležinkelio sistemos visoje ES būtų saugios ir patikimos. Dėkoju. Dėkoju. Pone Tikau, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė geležinkelio saugumas priklauso ir nuo investicijų į riedmenis ir į jų priežiūrą. Geležinkelio eismas yra labai svarbi transporto rušis Europos Sąjungoje. E, mes e, turime transeuropinių tinklų struktūrinius fondus, tačiau reikia ir valstybinių investicijų. E, tai yra valstybių narių investicijų. Taip pat būtų labai svarbu, kad įmonių e, savininkai darbuotojams mokėtų atitinkamus atlyginimus, nes Rumunijoje, pavyzdžiui, pastaruoju metu taip pat įvyko e, tam tikros e, nelaimės geležinkelio srityje, nes nebuvo pak skirta pakankamai lėšų, kad būtų e, gerinama infrastruktūra. Yra, būtų, e, būtų labai svarbu e, sukurti atitinkamą transporto koridorių ir jo valdymo sistemą. Dėkoju, sako pirmininkas, e, kalbėtojų yra daug, o laikas mus spaudžia, todėl aš norėčiau dabar suteikti žodį ponui komisarui ir norėčiau jo taip pat paprašyti kalbėti trumpai, nes yra labai daug norinčių pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau aš manau, kad daugelis klausimų, kurie buvo užduoti šių diskusijų metu, buvo nagrinėti e, geležinkelio saugumo konferencijoje e, rugsėjo 8 dieną, kuomet buvo taip pat kalbama apie e, nelaimingus įvykius Italijoje ir Niderlanduose. Yra labai svarbu, kad e, šio, ši sritis, tai yra geležinkelio saugumo klausimas, būtų rimtai nagrinėjamas ES ir čia turi, prie to turėtų prisidėti visos institucijos, jos turėtų veikti vieningai. E, visos problemos, kurios buvo šiandien vakare e, paminėtos, pradedant nuo Europinės agentūros ir kitų problemų, aš tiesiog galiu jums tik pritarti dėl to, ką jūs pasakėte, nes E, mano minėtoje konferencijoje e, aš taip pat išgirdau tuo, tuos pačius dalykus ir aš galiu tik pritarti ponui Milanai, kad tai agentūrai reikia suteikti daugiau teisų, daugiau įgaliojimų, tačiau mes negalime keisti žaidimo taisyklių. O būdamas e, komisijos transporto komisaro, aš taip pat turėčiau stengtis e, užtikrinti saugumą geležinkelio srityje, nes geležinkelio saugumas yra lygiai toks pats svarbus kaip ir e, oro transporto ar kelių transporto saugumas. Vienoje konferencijoje skirtoje geležinkelio saugumo klausimui dalyvavo ir nukentėjusiųjų artimieji. Ir čia buvo nagrinėjamas klausimas, kaip reiktų atlyginti žalą e, nelaimingų atsitikimų aukoms. Gruodžio mėnesį turėtų įsigalioti atitinkamas teisės aktas, tačiau komisija norėtų nepamiršti ir ir netiesioginių aukų, tai yra tų žmonių, kurių e, namų ūkiai nukentėjo nuo sprogimo e, Vieredžė. Tai yra, kad tie žmonės taip pat būtų įtraukti į aukų skaičių. Tai yra iš tiesų labai svarbus klausimas, tai yra prioritetinė tema. Ir e, lygiai tokia pati svarbi tema yra sertifikavimo, personalo sertifikavimo sistema. Mes jau kalbėjome apie europinės e, mašinistų teises E, tu, jos e, atitinkamas teisės aktas dėl to turi, turėjo įsigalioti rugsėjo mėnesį. Ir iš tiesų e, Tai geležinkelių saugumo klausimas yra labai svarbus klausimas. Taip pat mes turime siekti žalesnio transporto ES, o prie to galėtų pristėti geležinkelio transportas. Čia taip pat su tuo susijęs aspektas yra atitinkama redmenų priežiūra. Ir e, daugelis klausimų buvo tokie labai techniniai. Čia aišku reikia siekti pažango šioje srityje. Komisija daro viską, kad būtų modernizuojamas geležinkelio sektorius. Tuo galiu Jūs patikinti. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Norėčiau Jums pranešti, koks yra kitas mūsų darbo tvarkės punktas ir iš karto pereiti prie jo. Tai yra komisijos pareiškimas tautinių mažumų kalbų vartojimas bendro Europos kultūros paveldo kontekste. Pirmasis kalbėtojas bus ponas